Pablo Iglesijas. Pone Marija Teresa Girmenės Barbat taip pat išrinkta e, Europos parlamento nare, jį pakis pona Fernando Maura Barandalan. Ir šie sprendimai įsigalios lapkričio 25 šių metų. Parlamentas uh, uh, sveikina šių naujų narių išrinkimą, norėčiau juos pasveikinti parlamente ir noriu priminti jums, jog jie rengiasi dalyvauti Europos parlamento posėdžiuose ir jo struktūrų darbe ir turės visas teisės ir galės naudotis visomis privilegijomis, kaip ir numatyta darbo tvarkos taisyklė.